chers collègues nous allons euh, reprendre nos travaux. Mėly kolegos, tęsime mūsų darbą. Ir iškart pereisim prie 19 punkto nusikaltimai dėl neapykantos Europos Sąjungoje. Pagrindinių teisų agentūros surinkti įrodymai rodo, kad nusikaltimai dėl neapykantos ES yra atliekami kasdien. Tai yra rasistų, ksenofobijos arba religinio, nes neapykantos turinčių žmonių atliekami nusikaltimai. Ir taip pat atliekami nusikaltimai padaro žalos visiems es gyventojams. Mes privalome ginti demokratiją ir nediskriminacijos pagrindinius principus. Ir todėl šiandieną aptarti šių svarbių klausimų, kad dien, e, su mumis atvyko Joanis Dimitrakopulios, kuris yra agentūros lygybės ir piliečių teisų departamento vadovas. Jisai mums pristatys agentūros paskutinės padarytas tyrimo išvadas. Taigi, ponė Dimitrakopulios. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už jūsų kvietimą atvykti, pakalbėti apie nusikaltimus dėl neapykantos Europos Sąjungoje. E, agentūros direktorius pristatydamas 13 e, metų birželio mėnesį e, ataskaitą jisai priminė, kad yra ES atliekamų nusikaltimų, kurie padarome dėl rasizmo, ksenofobijos, netolerancijos ir dėl tam tikrų ekstremistinių įsitikinimų, be kitako ir dėl diskriminacijos um, užimtumo ir kitose rinkose. Taigi tos išvados yra pagrystos e, tyrimais, mes rinkome duomenis jau ilgus metus, tai yra nusikaltimai padaryti prieš uh, seksualinės mažumas, imigrantus ar kitas mažumas. Mūsų išvados yra tik tai mūsų agentūros išvados. Mes taip pat analizuojame ir oficialius duomenys, tačiau pabrėžiu, kad tik keturios valstybės narės renka duomenys. Tai yra Švedija, Suomija, Jungtinė karalystė ir Jungtinę karalystę. Taigi tos valstybės renka e, duomenis. Taigi, kadangi trūksta tokios oficialios e, statistikos, mums sunku pateikti institucijoms tokius patikimus argumentus, kurie būtų paremti faktai ir kad galima būtų priimti teisinius e, atsakymus. Todėl mūsų atliektas tyrimas buvo savarankiškas. E, pasirinkome 500 e, imigrantų iš e, visų ES valstybių narių. Ir taip pat išsirinkome Romo mažumos 200 narių iš 11 valstybių narių. Ir mūsų tyrimą taip pat e, buvo papildyti domenimis e, apie iš 93 tūkstančių seksualinių mažumų atstovų nuomenų. Taigi buvo gautos įvairios nuomonės ir daugiausiai jos susijusios su asmenė patirtimi. Taigi tie individai, kurie priklauso mažumoms ir kurie dažniausiai turi mažiausiai šansų tapti tokios nusikaltimų aukomis. Taigi bandėme sudaryti tą statistikos vaizdą. Tai turėtų po teisės aktų leidėjams susidaryti platesnį vaizdą ir priimti veiksmingus, veiksmingas priemonės. Taigi, bet kas iš mūsų gali tapti neapykant kantos nusikaltimų aukomis. Mūsų visuomenė yra pažeidžiamos grupės. Nenorėčiau jums, jūs užversti statistikos duomenimis, bet pateiksiu keletą pavyzdžių iš mūsų agentūros atlikto tyrimo, kuris iliustruoja ir pasiekmes. Taigi buvo atliktas tyrimas e, su mažumomis ir imigrantais ir buvo įrodyta, kad penktadalis Romų ir Afrikos e, mažumo atstovų parodė, kad jie per pastarosius metus nukentėjo arba e, buvo bandytas jiems atlikti tą neapykantos nusikaltimą. Tai yra taip pat dešimtadalis musulmonų. Dabar jau yra antrasis tyrimo etapas ir bandysime palyginti duomenis po tam tikro laikotarpį ir surinkti šviesesnius duomenis. Žydų bendruomenės pateikti duomenys rodo, kad beveik kas penktas žydų bendruomenės atstovas nukentėjo nuo ar fizinių antpolių, ar nuo žodinių įžeidinėjimų per pastarosius metus. Mūsų tyrimas rodo, kad e, ketvirtis atsakovų e, pripažino, jog jie buvo e, užpulti per pastarosius penkis metus. Ir tai, yra, tai siekia net 35 procentus translyčių atsakovų atveju. Taigi tai kelia nerimo ir problemas reikia spręsti. Mes turime, pamiršti, turime nepamiršti, kad uh, nusikaltimai, nuo nusikaltimų kenčia ne tik tos aukos, bet ir e, šeimos nariais. Ir mūsų tyrimas rodo, kad nesvarbu, koks yra etinis, etinė kilmė e, ar kitos priklausomybės, vis viena visi gali nukentėti nuo tų nusikaltimų. Baime, kad jie priklauso tam tikrai etiniai grupiai, mažumai, gali jau būti pagrindas nukentėti. Taigi žydų bendruomenės nariai teigia, kad e, jie nerimauja dėl savęs, dėl savo šeimos narių arba dėl draugų. Taigi jie tiesiog imasi atitinkamų veiksmų, kad taip neatsitiktų, o taip šiaip turėtų nebūti mūsų demokratinėje visuomenėje. Iš tų, kuries, iš tų, kurie bijo tapti nusikaltimo aukomis, 76 procentai tiesiog ne viešai nenešioja tokių regimų apčiopiamų ženklų, kurie rodytų, kad jie yra žydai. Beveik ketvirtadalis vengia dalyvauti žydų bendruomenės rengiamuose renginiuose. Taip pat beveik ketvirtadalis atsakysiųjų teigia, tis, eiti į viešas, e, e, viešus renginius todėl, kad jie bijo ir būkstoja dėl savo saugumo. Taip pat pusė atsakiusiųjų vengia e, laikyti už rankos tos pačios lyties partnerį viešumoje, nes bijo, mm, kad juos užpuls vien tik tai dėl to, kad jie yra homoseksualai arba lesbietis arba translyčiai. Tai pažeidžia žmogišką orumą ir asmens integralumą. Šitokia baime pakerta saugumą, laisvę ir tiesiog neleidžia gyventi ir kvepuoti laisvai. Europos e, Sąjungoje ir jos e, pagrindiniuose aktuose Europa yra apibūdinama kaip laisva, demokratiška erdvė, todėl tokie nusikaltimai neturėtų joje egzistuoti. Šitie nusikaltimai rodo, kad valstybės narės turėtų veiksmingiau kovoti su tokiais nusikal... nusikaltimais. Kadangi įvairių yra nusikaltimo formų, tai tuomet agentūra labai sveikina, kad Libė komitetas parengė ataskaitą apie teises šioje srityje, pasmerkė e, neapykantos nusikaltimus ir taip pat nusikaltimus prieš mažumas, imigrantus ir kitas e, mažumų grupės. Mes manome, kad e, ataskaita e, kalba apie e, įvairius ryšius - religiją, seksualinę orientaciją. Ir tai rodo, kad mes tarsi atsiribojame nuo tos dirbtinės hierarchijos ieškoma tikrų priežasčių. Aš norėčiau pridurti, kad net ir neįgalus asmenys gali nukentėti nuo tokių nusikaltimų ir juos reikėtų vertinti pagal Junktinių tautų konvenciją dėl e, neįgalių asmenų, kurią ratifikavo ES. Taigi tos e, aukos e, ar dėl savo etinės kilmės, orientacijos ar religijos, jeigu jie yra užpuolami, tai yra ne, nėra geras dalykas. Taigi būtina ginti nukentėjusių teises ir valstybės narės turėtų įvertinti, kaip tą padaryti pagal 21-ąjį pagrindinių teisų hartijos straipsnį. Nors yra padaryta pažangos, e, reikia pripažinti, kad yra teigiamų teisės aktų. Daugelis, kurie priklauso tokioms mažumoms, dėja nesuvokia, kad tokie teisės aktai egzistuoja. Mes turime užtikrinti, kad tie, kurie galėtų pasinaudoti tokią apsaugą, būtent tokie, kurie priklauso mažumoms, taip pat ir sužinotų, būti informuoti apie tokius įstatymus ir teisės aktus, kurie turėtų būti taikomi. Tokiu būdu e, pagerintume prieigą prie teisingumo ir taip pat padarytume pažangos e, pranešant apie tokius nusikaltimus. Toliau, nusikaltimų fiksavimas. E, mūsų tyrimas rodo, kad apie juos policijos teisės saugos pareigūnai informuojami mažai. Ir panašu, kad nukentėjusiai patys nenori to daryti. Nes tiesiog netiki, kad kas nors gali keistis iš tos informacijos. Taigi toks nepasitikėjimas teisėjai saugos institucijomis pažydžia pagrindinės teises ir tai mums kelia susirūpinimą. Todėl džiaugiamės, kad taryba e, gruodžio mėnesio 5-6 dienomis patvirtino išvadas ir suteikė mums įgaliojimus e, pagelbėti, paremti valstybės narės kovojant su tokio pavadžio nusikaltimais. Taip pat siekiama keistis tinkama gera praktika. 13 metų lapkričio mėnesį buvo surenkta konferencija ir balandžio mėnesį, pirmininkaujant Graikijai, taip pat surenksime e, tarptautinį seminarą, kad e, aptartume šios klausimus. Taigi, ponios ir ponai, kadangi artėja Europos parlamento nuėjai rinkimai, mes žinome, kad e, tam tikrose valstybėse narėse atsiranda ženklų, jog e, vis daugiau politinio svorio įgyja ekstremistinės partijos, kurios yra priešiškai nusiteikusios tokiams mažumoms. Taigi, kai mes e, paskelbėme savo ataskaitą Graikijoje ir Vengrijoje, buvo iš esmės diskutuojami tie atvejai, kurie kelia susirūpinimą ES. Taigi, Mes ataskaitoje ieškojame atsakymų, sprendimų šioms dviems šalims ir pasiūlėme įvairių sprendimų, kaip kovoti su neapykantos nusikaltimais ir ekstremizmo apraiškomis, ne tik šiuose dviejose valstybėse, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Tose išvadose mes bandome parengti tam tikrą strategiją, kaip kovoti su netolerancija, aptarėme praktinius aspektus, kaip bendradarbiauti su agentūra, valstybėms narėms, įtraukiant taip pat ir vietos valdžias ir e, pilietinę visuomenę. Bandome aptarti, galime stiprinti tas reagavimo galimybės, taip pat teisėsaugos institucijų veiklą ir e, kaip tą daryti platesnėme kontekste. Taigi aš pabaigsiu paminėdamas kitą svarbę nusikaltimų dimenciją. Nusikaltimai dėl neapykantos e, Europos demokratijos vertybėms e, kelia nemažą grėsmę, nes e, taip pat gali būti pakirstas ir tvarus Europos augimas, kuris yra 2020 e, metų strategijos dalis. Viso Europos Sąjungos, visos valstybės narės turi suprasti, kad tai nėra vien tik tai mūsų individualus susirūpinimas, bet visos visuomenės problema. Ačiū uždėmesi. Merci beaucoup, monsieur. Labai ačiū, ponė Dimitro Kopolus, jums už tokį įdomų išsamų pasisakymą. Dabar suteiksiu žodinojantiems pasakyti kolegos ir pirmoji ponė Kunts. Kunts. Labai ačiū, labai ačiū Jums už e, šį pristatymą. Duomenys, kuriuos išgirdome, kelia didžiulį susirūpinimą ir e, galime sulaukti įvairios reakcijos. E, matome, kiek žmonių yra diskriminuojama, kiek žmonių jaučiasi, kad jiems grazinama. Ir jeigu uh, palyginsime duomenis, kiek yra užfiksuotų nusikaltimų dėl neapykantos, pamatysime, kad tų uh, užfiksuotų pranešimų yra labai nedaug linkdant su skaičiumi žmonių, kurie mano, kad jie yra tam tikroje nepalankioje situacijoje. Tai uh, reikalauja mūsų dėmesio, mes turėtume prisiminti neseniai vykusias diskusijas. Viena vertus parlamentas prašo patvirtinti priemonių planą Europos Sąjungos, kad būtų galima e, sumažinti spaudimą su LGBT asmenėmis, e, grėsmės jiems, e, bet per mūsų kadenciją nieko nepadaryta, o manau, ir manau, kad vargu ar kas pasikeis per likusius 2-3 mėnesius. Kitas sritis, kurioje reikalame veiksmų, tai yra horizontali antidiskriminacinė direktyva, kaip žinia. Įstrigo darybos taryboje, kai kurios šalys diskutų, uh, blokuoja jas ir niekas nevyksta, mūsų komitetas turėtų spausti komisiją ir jūsų duomenimis galėtume pasitelkti visai neblogai, kad galėtume tą spaudimą pa E, didinti komisiją ir raginti ją pateikti pagaliau priemonių planą ir išjudinti kažkaip diskusijas taryboje dėl horizontalios antidiskriminacijos direktyvos. Jūs taip pat pabaigoje pasisakymo sakėte, kad nepamiršti reikia ir politinių pasiekmių, politinės aplinkos e, visų šių problemų e, atsiranda ekstremalių dešiniųjų partijų. Minėjote du konkrečius tyrimus susijusius su Graikija Turkija ir Vengrija, e, Jobik ir auksinio kupolo partija, tai yra aiškiai e, ekstremalios e, partijos dabar mūsų partijos lyderis, Jobiko lyderis nori vykti į Britaniją ir kyla diskusijos, ar tą leisti ar ne. Matome, kad yra tikrai realių pavojų Atsiprašau, partija minėta buvo auksinės aušros partija. Ir mes e, turime visi suvokti, koks yra mūsų politinis uždavinys. Mes turime kalbėti aiškiai prieš rinkimus į Europos parlamentą ir per e, kampaniją rinkimų turime aiškiai kalbėti apie Europos pagrindinės vertybės. Matome, kad Europa e, nesilaiko savo įsipareigojimų, tikrai toli dar esame nuo to, bet turime aiškiai kalbėti taip pat ir apie esančią situaciją. Dėkoju, galėtume pagalvoti apie e, tam tikrą bendradarbiavimą, kad galėtume aktualizuoti šį klausimą. E, dėkoju, ponė Kions, dabar ponė Sipel. Dėkoju. Man pačiai vis kyla tas pats klausimas. Jeigu pasižiūrėsime į skaičius, e, kuriuos pateikia įvairios ataskaitos, tai aiškiai pamatysime, kad ne visos valstybės narės pateikia e, patikimą informaciją. Taip atsitinka dėl įvairių priežasčių. Tai kaip renkami duomenys apie tokius e, nusikaltimus ir apibrėžimai taip pat yra dalis problemos. Kai kurios valstybės narės paprasčiausiai nulius įrašo kai kuriuose kategorijose, nes nėra tokių nusikaltimų juose. Ir e, galima kalbėti arba kelti klausimą, kodėl kai kurios šalis nepateikė jokių duomenų Ir mano klausimas dabar bus politinis. Kai jūs e, atliekate analizę, kai mm, ieškote informacijos, kiek jūs įsivaizduojate kelia problemų kraštiniai dešinieji ir e, smurto didėjimas nuo, nuo krizės pradžios. E, Dabar e, dažnai viskas, e, dėl visko kaltinama krizė. Ir sakom, kad viskas pasibaigs, kai e, veiksime krizę. Man atrodo, kad pernelik viskas supaprasnama. Tai tarsi kažkokia gamtinė nelaimė, kai baigsis nustos lyti, mes galėsime ramiai išeiti į gatves. Aš Noriu paklausti jūs, ar jūs renkate palygintinus duomenys iš valstybių narių apie tai, kaip politikai ir kiti valstybės pareigūnai yra pasiryžę kovoti su tokiais reiškiniais ir kaip jiems sekasi tą daryti. Nežinau, ar mes galime prašiausiai sėdėti ir laukti, kol atsiras augimas. Mes turime ieškoti išeičių net ir tokiamis sudėtingomis aplinkybėmis, turime mes kalbėti apie savo vertybės, jas apginti. Dar vienas dalykas ne vis, e, nepranešam apie visus nusikaltimus dėl neapykantos, aš jau sakiau tai. Ir galbūt žmonės paprasčiausiai mano, kad e, neverta pranešti apie tokius nusikaltimus, nes nieko vis tiek nesitiks, niekas nepasikeis. O gal e, valdžia paprasčiausiai nereaguoja į tokius pranešimus arba galbūt ieškoma nusikaltelių, bet e, nepakanka išteklių, kad jie iš tikrųjų būtų nustatyti ir uh, aukos nukentėję būtų apsaugoti. Ir tokiu būdu jie nenori pranešti apie nusikaltimus. Galbūt mes galime e, tikėtis kažko pozityvaus, kad užtikrintume, jog praneš daugiau žmonių apie tokius nusikaltimus galiausiai. Dėkuoju, ponė Sipil. Euh, ja, dėkui. Euh. Kla Klaus. Ponas Klaus. Dėkoju. Pirmininkė, iš tikrųjų, euh, nusikaltėliai turėtų labai griežtai būti baudžiami ir už visus nusikaltimus, kurie yra įvykdomi. E, ponas e, Dimitrakopulios pristatė tyrimo išvadas ir matome, kad labai dažnai dešinieji, e, atsiprašau, kairieji, kairiųjų vyriausybės kalba apie žodžio laisvę ir panašius dalykus. Mes matėme, kaip kalba socialistų atstovai dešiniai ir ponė E, gens priklauso partija, apie kurią aš nenoriu nieko žinoti, tai dažnai e, susidaro labai nekoks įspūdis. Sakoma, kad kai kurios e, partijos pasisako prie Europos pagrindinių teisių hartiją, prieš pagrindės vertybės mums prieštaraujama dažnai, kad mes esame prieš Europos vertybės, bet mes paprasčiausiai kritikuojame Europos Sąjungos funkcionavimą ir kritikuojame e, klaidingą imigracijos politiką, nuo kurios kenčiame per pastarosius metus. Taigi, e, tyrimų instrumentalizavimas, tokių kaip kad šiandien mums pristatytas, mm, yra vienas elementas ir aš norėčiau atsiriboti nuo tokių dalykų ir išreikšti savo e, protestą. Ir norėčiau ponui Dimitrakopolius pasakyti, kelti klausimą, kas atlie, vykdo tuos nusikaltimus. 13 puslapyje brošiūros mes matome tam tikrus atsakymus, bet aš norėčiau daugiau sužinoti apie tai, e, kokios yra maž, tos mažumos grupės, nedidelės grupės, kurios vykdo tokius nusikaltimus. Nes dabar matome antisemitizmo praaiškų, e, neapykantos pasireiškimų, e, homoseksualų atžvilgių, bet dažnai e, tokie veiksmai yra atliekami musulmonų Europoje e, atvykusių iš rytų šalių. Ar jūs turite tokios informacijos? Mes kol kas nežinome daug apie tą problemą. Tai yra tokia m, tiesa, kuri yra labai nepatogi apie tai nenorima daug kalbėti, nes e, yra dalykų susijusių su islamu Europoje. Žmonės e, islamo išpažinėjai dažnai atlieka tokius, vykdo tokius e, nusikaltimus dėl neapykantos. Ir aš norėčiau būtent paklausti jūsų, ar asmenys, pavyzdžiui, mažumų grupės neprisideda prie tokių nusikaltimų. Dabar suteiksiu žodį ponui Bronksui, paskui ponė Gions. Neapykantos nusikaltimas, šis terminas buvo išraštas e, Junktinėse Amerikos valstijose. Tai paprastai apibrėžiama kaip smurtinis nusikaltimas arba nusikaltimas prieš turtą, nukreiptas į tam tikrą aukų kategoriją. Teisme e, neapykantos nusikaltimai yra vertinami kaip sunkinanti aplinkybė. Ir e, kyla klausimas, ar, m, mm, pavyzdžiui, m, mm, piniginės pavogimas iš baltojo smens e, yra toks pats nusikaltimas kaip e, prieš kitą, kitos, kitai grupėje atstovaujant tie asmenį padarytas nusikaltimas. E, Ir turiu pasakyti, kad daug rasinių pagrindų, religinių pagrindų padaromų ir neapykantos nusikaltimų iš tikrųjų yra padaromi mažumų atstovų prieš daugumos atstovus. Ir pavyzdžiui, Richardo Evereto pavyzdys čia yra geras. Jis e, yra balt, e, žydas, kurį azijiečiai nužudė Justono stotyje. Uh, kitą asmenį nu, taip pat nužudė Glasge asijiečiai. Dar vienas pavyzdys iš Londono aziečių kilmės e, asmenys e, nužudė musulmonai. Taigi e, matote, kokie yra m, šių, kokios yra šių nusikaltimų aukos, taip pat kas buvo tų parduotuvių, kurios buvo nusiauptas 11 metų vasarą Londone savininkai. Kitas dalykas, jungtinėje karalystėje ir, manau, likusioje Europoje e, išpoliai prieš mm, musulmonus yra mm, labai reti Išimtis yra Londono musulmonų, musulmoniški rajonai ir mes po 2009 metų rinkimų ir Europos parlamentą surengėme e, spaudos konferenciją po atvirų orų ir turiu pasakyti, kad mūsų užsipuolė grupė ginkluota metaliniais strypais, kurie atstovavo Kamerono e, e, šalininkams. Taip pat yra tekę girdėti ir neapykantos kupinų m, mm, kalbų. E, yra pasisa, vartojami tokie epitetai kaip ekstremalioji dešinė ir panašiai. E, aukos dažnai yra dehumanizuojamos, yra kalbama tik neapykanta, tačiau turiu pasakyti, kad nuo žodžių prie veiksmų, prie smurtinių veiksmų, kuriuos minėjau anksčiau, yra tik vienas žingsnis. Mm, smurtas yra smurtas, nesvarbu, kas yra užpolikas ir kas yra auka, ir kad ir kokie būtų motyvai. Sorry, uh, just, just one sentence to Mr. Clay, who... Norėčiau pasakyti vieną sakinį ponui Klė, kuris paminėjo mane. Manau, kad kilo nesusipratimas. Aš kalbėjau ne apie euroskeptikus apskritai. Aš kalbėjau apie partijas, kurios kvestionuoja ES pagrindinės vertybės, mūsų bendras vertybės ir čia yra didelis skirtumas. Monsieur Dimitrakopoulos.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 Aš labai atidžiai išklausiau e, visų pasisakymų, visų pastabų. Visų pirma, pasakysiu, kad taip, mes pripažįstame, kad egzistuoja konstitucinių skirtumų ir apibrieščių skirtumų valstybėse narėse. Ir dėl to yra sunku e, surinkti tiesiogiai palyginamus duomenis apie e, nusikaltimus dėl neapykantos. Bet mes tikimės, kad valstybės narės, bent jau remdamasi savo konstitucinę sąrangą, remdamasi savo teisinę sąrangą, renka pakankamus duomenis. Ir žiūrėda, žvelgdami į keturis pavyzdžius, kuriuos aš minėjau, ir žvelgdami į kitas šalis, matome, kad yra statistika apie policijai praneštų nusikaltimų skaičių tai rodo problemos mastą ir tai nereiškia, kad visi šie atvejai yra neapykantos nusikaltimai. Pavyzdžiui, jeigu yra pranešama apie dešimtis tūkstančių incidentų jungtinėje karalystėje, tai nereiškia, kad tai visi tie incidentai yra neapykantos nusikaltimai. Tada yra atliekami tyrimai, yra nustatoma, kurie nusikaltimai yra neapykantos nusikaltimai. Ir manyčiau, kad visų pirma, ne nacionaliniu, bet vietos lygiu labai su svarbu suprasti kontekstą, kaip, kokie yra įvairių bendruomenių santykiai ir tai padėtų rinkti informaciją apie incidentus sistemingiau. Ir mes to ir sieksime, remdamėsi tarybos išvadomis, kuriuose esame raginami mm, labai rimtai vertinti bendradarbiavimo tarp e, nacionalinių institucijų, vietos institucijų ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimo. Mes žiūrėsime, kur būtų, kaip būtų galima užtikrinti veiksmingesnį pranešimą apie neapykantos nusikaltimus ir tų nusikaltimų fiksavimą. Kitas dalykas, kas skatina ekstremizmą. Mes savo ataskaitoje akcentuojame, ir jūs turbūt tai pastebėjote, kad mes nematome didelių skirtumų šalise, kurios labai nukentėjo nuo krizės, pavyzdžiui, Ispanijoje ir Portugalijoje. Tačiau kita vertus, kitos dvi šalis, kurių pavyzdžius mes pateikėme, matome, kad e, keliolika metų nuo 10-mečio e, Europos taryba ir kitos traptautinės e, organizacijos yra E, pasiuntusios pavojaus signalų dėl mažumų ir dėl rasizmo. Taigi šie reiškiniai e, atsirado ne 2008 ir 2009 metais. Vėlgi, galvojant apie valstybių atsako veiksmingumą, reikėtų aiškiai atskirti valstybės atsaką politinių pareiškimų forma. Žinoma, labai svarbu sakyti, kad um, tokie nusikaltimai yra visiškai netoleruojami. Svarbu, kad ministras pirmininkas um, sakytų, kad neapykantos nusikaltimai visiškai netoleruojami, tačiau viskas turi tęstis um, vietos lygiu. Reikia dirbti su vietos bendruomenėmis, kad pasijūstų koks nors poveikis. Kalbant apie priežastį, dėl kurių nepranešama apie tokius nusikaltimus, turiu pasakyti, kad trijų apklausų metu, mūsų atliktų metu, apklausų metu, dauguma žmonių, nesvarbu ar tai buvo žydai ar LGBT atstovai, iš pateiktų atsakymų dažniausiai pasirinkdavo atsakymą, kad nėra prasmės pranešti, nes nieko nebus imamasi. Akivaizdu, kad žmonės e, junta nuovargį ir tiesiog e, praranda viltį, drąsą. Šioje srityje reikia kažką daryti. Kalbant apie mm, tam tikras praktikas, geriausią praktiką. Paminėčiau praktiką, kuri susiformavo per pastarosius e, dviejus metus Europoje. E, turiu galvoje projektą Facing Facts, pažvelk faktams į akis. E, tai yra projektas susijęs su bendradarbiavimu tarp policijos institucijų ir vietos bendruomenių. Yra įtraukiamos ir musulmonų bendruomenės ir žydų bendruomenės. Aš kaip jau sakiau savo įžanginėme pranešime, mm, neapykantos nusikaltimai yra daromi prieš visus. Ir, ir mes e, šiaip nekalbame apie neapykantos skatinamus pasisakymus, mes kalbame apie uh, E, neapykantos nusikaltimus. Tai yra nusikaltimai, kurių motyvas yra konkretaus asmens konkreti savybė. Ir žinoma, nusikaltimus bendro pobūdžio nusikaltimus darantis asmenys praktiškai gali būti bet kas. Jie gali būti iš bet kurios bendruomenės, iš bet kurios šalies. Tačiau yra skirtumas tarp bendro nusikalstamumo ir tam tikrais prietarais grindžiamo nusikalstamumo. Bandėme išsiaiškinti, kas yra e, neapykantos nusikaltimų e, darytojai. Mūsų tyrime yra klausimų apie nusikaltelius ir tarp atsakymuose paaiškėjo, kad tie asmenys yra tos pačios mažumos bendruomenės atstovai, kitos mažumos bendruomenės atstovai ir plačiosios visuomenės atstovai. E, respondentai teigia, kad e, visi šie asmenys yra padarę neapykantos nusikaltimų. Mm, žydams skirtose klausimuose e, taip pat buvo nurodytos konkrečios kategorijos, paaiškėjo, kad pusiausvėra dabar šiek tiek pasikeitė. E, pavyzdžiui, Prancūzijoje asmenys, kurie yra apibūdinami kaip musulmonai ekstremistai, yra vertinami kaip dažniausiai nus, tokių nusikaltimų autoriai. Kalbant apie neapykantos nusikaltimus, taip pat svarbu neužmiršti, kad nuo jų nukenčia ne tik konkrečios e, bendruomenės. Yra tose bendruomenėse konkrečių aukų, bet tuo pačiu metu nukenčia ir visa visuomenė, kadangi e, sumažėja socialinė įtrauktis ir socialinė sanglauda. Merci beaucoup. Dėkojame ponui Dimitra Kopulios. Kągi perėsime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto jeigu jūs tam neprieštaraujate. Taigi, 20 darbo tvarkės punktas. Tai yra tarybos sprendimas dėl politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo tarp ES ir jos valstybės, valstybių narių, sustrimo su Kosta Rika, Salvadoro, Guatemala, Hondūru, Nikaragua ir Panama. Tai susijęs su 49 straipsnio trečia dalimi. Pranešėja Renata Weber. Ačiū pirmininkė. Išgirdome ką tik tai informaciją apie tai, koks yra tikslas šio pranešimo taigi nepristatysiu vėl visko iš naujo. Vienintelis dalykas, ką noriu pasakyti, yra tas, kad mūsų partneriai draugai iš Centrinės Amerikos šalių laukia šio susitarimo jau gal daugiau kaip dešimt metų. Dabar turime galimybę pagaliau viską baigti. Mūsų komitetas atsakingas už abipusiškumą ir readmisiją nelegalių migrantų tik už tą dalį, bet e, tai turi būti rašyta į sustarimą dėl politinio dialogo ir bendradarbiavimo. Mano pasiūlymas dėl pranešimo yra e, išreikšti mūsų pritarimą susira, e, sustarimui. Tikimės, kad nebus pateikta jokių pakeitimų, bet pažiūrėsime, kaip bus ir tikiuosi, kad mūsų komitetas balsuos kaip galima greičiau dėl šio klausimo ir taip pat, kad per plenarinę sesiją balsuosime iki kadencijos pabaigos, nes tai yra labai svarbu, reikia, kad sustarimas įsigaliotų kaip galima greičiau. Kaip supratau, atvyko komisijos atstovai, kurie e, norėtų pasisakyti. Ponas Šulting, komisijos vardu. Atsiprašau, bet kol kas nėra kolegų, jie dar pakeliui. Taip, taip, manau, kad jau atvyko. Sveiki visi. ES santykiams su Centrinės Amerikos šalims labai svarbu, kad šis susitarimas įsigaliotų. 2003 metais buvo pasirašytas, o 2011 metų pabaigoje pas, ratifikuotas visų šalių. Po, e, dėl tam tikrų priežasčių e, jis gražintas parlamentui tam, kad būtų išreikštas e, pritarimas neseniai pirmininkas Baroso lankėsi Panamoje, vyko E, e, viršūnių sutikimas e, Centrinės Amerikos šalių ir iš tikrųjų dabar nuo 23 metų, kai buvo pirmieji sutarimas pasirašyti, daug kas pasikeitė. Visos valstybės narės yra ratifikavusios e, susitarimą ir 2003 e, metų e, susitarimą pakeis šis naujasis politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimas, taigi labai svarbu, kad kaip galima greičiau jis būtų patvirtintas. Ar dar kas nors iš kolegų norėtų pasakyti dėl šio klausimo? Ne. Pone Weber, jeigu jūs dar norėtumėte, aš norėčiau paklausti sekretoriato, kada mes balsuosime, nes kol kas e, neaišku, kada balsuosime komitete, kada plenarnė. E, sausio 30-12 valanda e, yra pakeitimų pateikimo terminas, 12-13 vasario balsuosime komitete, bus pat tikslinta, bet sako man, kad jau tikrai beveik garantuota, kad tomis dienomis balsuosime. E, tokiu būdu galime baigti posėdį. Labai ačiū visiems.